svarstyti mūsų darbo tvarkės klausimą ir tai yra ponios McCarthy pranešimas dėl direktyvos, dėl tarpininkavimo valstybėse narėse, jos jo poveikio tarpininkavimo ir <clears throat> taikymo teismuose. Taigi, ponia Arlin McCarthy, keturios minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš galvau, kad turiu šešias minutės. Na, bet kągi. Pirmiausiai noriu padėkoti kolegom.